kaip e, nu, nuostamiame filme e, Kasablanka, kai kuomet, kuomet yra pasakoma, tai galėtų būti naujos draugystės pradžia. Euh, dėkuoju, ponui Langinui. Baigėme svarstyti šį labai įdomų klausimą ir dėl jo balsuosime rytoj 11.30. Visiems dėkuoju. Perėmėme prie kito darbo atvarkės punkto. Ir toliau svarstysime klausimus dėl Europos aprūpinimo rytųjų žemio elementais užtikrinimo. Ir pirmiausia, suteikiu žodį vienam iš klausimų, vieno iš klausimų autorių, autoriui, ponui Cukalas. Gerbėmėjai kolegos, komisijos nariai. Rytie žemės elementai yra labai svarbus daugybėje sričių tarp jų ir e, žaliųjų technologijų kūrimo e, srityje. Dabar mes priklausome nuo šių elementų importo iš Kinijos, nes Kinė kontroliuoja 97 procentus pasaulinės gamybos. Ir dabar Kinė turi 36 procentus pasaulio, pasaulio žinomų uh, retų žemės elementų atsargų. Taigi, retie žemės elementai yra labai svarbus, jei norime kurti naujas technologijas. technologijas. Mes vadiname šiuos, šią medžiagą retais žemės elementais. Sunku yra ne tik juos rasti, bet ir sukurti jų uh, apdorojimo infrastruktūrą. Tam gali prireikti nuo penkerių iki dešimties metų. Bet vienai per kitaip turime pradėti šį darbą, kadangi žinome, kad Kinė ketina riboti rytų žemės elementų eksportą. O mes žinome, kad paklausa pasaulyje tik tai didės. Kinija net 35 procentais sumažino uh, rytų žemės elementų importą, eksportą, atsiprašau, 2011 metų pradžioje. Tai turės e, nemenka poveikį mūsų pramoniai. Ir mums priemonių reikia jau dabar. Todėl aš norėčiau paklausti, ką gali pasiūlyti komisija tam, kad mes galėtume užtikrinti saugų rytų žemės elementų tiekimą. Ir kaip jūs bendarbiaujate su Kinija ir su kitais mūsų partneriais. Toliau sutikiu žodį poniai Lena Ek. Man kartais e, kyla klausimas, ar mes e, reaguojame į įvykius pasaulyje visuomet rodydami baimę ir reikalaudami daugiau sankcijų, ypač kai kalbame apie Kiniją. Mums reikia laisvos priekybos, kuri būtų, kad e, taip pat numatytų ir veiksmingą žaliavų panaudojimą, energijos e, ir išteklių naudojimą. Mes negalime kaupti žaliavų ir e, mokėti už tai mokesčių mokėtojų pinigus mums reikia ieškoti alternatyvių išteklių šaltinių. Tačiau e, ne įmonės nusprendžia kaupti šias atsargas, bet vyriausybės. Mums reikia išsamios e, žaliavų strategijos, kurioje būtų numatyta nemtytos nuostatos ir dėl retų žemės elementų. Tai reiškia, kad turi būti e, pagalvota apie jų apdorojimą, transportą ir kitus dalykus. Mums reikia geresnio tiekimo ir e, geresnio antrinio perdirbimo bei e, atliekų mažinimo nuostatų. Mineralai, metalai, miškai - štai yra mūsų ištekliai. Mes turime atsakingai elgtis e, su savo turimais, turimu turtu. Bet to turime skatinti mokslinius tyrimus e, tam, kad būtų su, e, ieškoma alternatyvų. Tam reikia taip pat strategijos. Mūsų e, veiksmai turėtų būti pagristi laisva priekyba, tam, kad visos šalis galėtų gauti naudos iš žaliavų. Europos veiksmai skirti inovacijoms ir prekybos barjerų mažinimui turėtų būti e, naudingi ne vien mums, bet ir trečiosiam šalims. Ir mums reikia pasiūlymų iš komisijos dėl žaliavų ir retųjų metalų. Ir mes vis dar laukime šių pasiūlymų. Dėkuoju, poniai Ek. Ir toliau kalbės pana Šimanskis, trečiojo klausimo autorius. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai, gerbėjai, ponai ir ponios. Mes turime užtikrinti savo pramonės konkurencingumą. Jeigu to nepadarysime, tuomet labai pakenksime savo ūkiui. Būtent todėl turime rūpintis e, visais pramonės aspektais, e, įskaitant ir žalivas. Turime naud, ieškoti savo išteklių. Mums reikia e, taip pat ir laisvos priekybos. Mes negalime nulatos priklausyti nuo trečių šalių ir importo e, iš tų šalių. Todėl reikia turimus išteklius arba jau įgytus retuosius metalus reikia perdirbti e, ir dar kartą panaudoti. Kinija dabar taiko protekcionistinę politiką. Kaip jūs į tai reaguosite? Antras klausimas yra, e, kokią antrinio perdirbimo politiką jūs galite pasiūlyti. Ir trečias klausimas, ar komisija įvertino, kiek kainuos, e, kiek kainuos žaliavų perdirbimas, jeigu mes nesimsime veiksmų dabar. Dabar žodis komisijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip žinia, Vasaro pradžioje komisija atnaujino ES strategiją dėl žaliavų. E, ji pagrįsta trimis ramščiais. Pirmasis - žaliavų tiekimas iš už ES ribų pagal susitarimus su Afrikos sąjunga, pavyzdžiui, mes į savo darbo tvarkę įtraukėme susitikimus su Rusijos federacija dėl žaliavų. Birželį aš lankysiuos Brazilijoje, Argentinoje ir Čilėje tam, kad būtų pradėti diplomatiniai veiksmai šių Latino Amerikos šalių atžvilgių. E, ir taip pat e, kalbėsiu apie ryšius su Kinija. Antras dalykas e, - tvaru, tvarios atsargos retųjų žaliavų Europos Sąjungoje. Mes turime atnaujinti Natūra 2000 nuostatas su komisaru Potočniku, dirbame šioje srityje. Mes turime užsitikrinti, kad nekils prieštarų dėl apsirūpinimo žaliavomis tarp įvairių priemonių. Ir trečias ramstis yra veiksmingas išteklių naudojimas. Mes pagal savo inovacijų politiką planuojame naujas partnerystės. Vienas iš sektorių bus e, žaliavų sektorius. Mes taip pat e, turime daug e, dirbti ieškodami perdirbimo ir pakeitimo žaliavų, žaliavų pakeitimo srityse. E, reikia galvoti apie tiekimo padėtį dėl tam tikrų žaliavų. Žinome, kad Kinija riboja kai kurių retųjų žemės elementų eksportą. Mes žiūrime į situaciją, turime ieškoti deramų daugia šalių priemonių, kad taip pat užsitikrinti galimybę bendrauti su PPO ir reikia mums e, gerinti dvišalių santykius su Kinija. Mes e, pradėjome, įkūrėme ginčių sprendimo procedūrą su Kinima dėl uh, devinių retų žemės elementų e, tokią procedūrą ir sistemą įvedėme 2009 metais, nes taip pat galvojame apie PPO procedūrą retųjų žemė elementams. Komisija žiūri į šios klausimus kartu su Kinijos administracijos atstovais, keliame šį klausimą įvairiomis progomis yra sukurta darbo grupė, į kurią įtraukti Kinijos atstovai, es atstovai, E, diskutuojame retų, žemė, retų žemės elementų ir kitų žaliavų klausimais. Mes taip pat e, ateityje savo politiką vykdysime pagal aktyvios e, žaliavų diplomatijos principus. Mes pradėjome dvišalį dialogą pagal bendrąją Afrikos ES 11-13 metų strategija. Joje yra atskiras skyrius skirtas žaliavoms. Taip pat su Rusija ir Latino Amerika bendrausime, kaip jau sakiau, e, komisija taip pat ieško pagrindinių e, žaliavų išteklių šaltinių. 10-13 metais yra numatytos tam tikros priemonės pagal 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą. Uh, Žinome, kokie mūsų laukia technologijos iššūkiai. E, mūsų strategija yra skatinti retųjų metalų perdirbimą, panaudojimą pakartotinį. E, tai yra siejama su atliekų tvarkymu. Turime plėtoti mokslinius tyrimus e, perdirbimo srityje. Kaip sakiau, kai kurios priemonės numatytos pagal septintąją mokslinių tyrimų programą. Taip pat ieškoma galimybių, kaip rasti pakaitalus e, kai kuriems retiems elementams Aš tikiuosi, kad mes e, per ateinačius keletą metų pateiksime e, rimtą pranešimą šiuo klausimu. E, dirbame su JAV inovacijų srityje, taip pat galvojame apie bendradarbiavimo galimybę su Japonija. Mes visą šį klausimą labai atidžiai sekame, tai yra vienas iš mūsų prioritetinių veiksmų. Turime užsitikrinti žaliavų E, tiekimo saugumą, tai yra labai svarbu mūsų bendrovėms. Mes e, bendradarbiaudami glaudžiai su valstybėmis narėmis turime aptarti, kokios būtų išlaidos, jeigu būtų kaupiamos, saugomos atsargos žaliavų. E, mes laukiame pasiūlymų šioje srityje iš Europos parlamento, kad užsitikrintume komisijoje aktyvų požiūrį šiuo klausimu, kuris yra labai svarbus užtikrinant ES e, verslo konkurencingumą. Dėkoju dabar frakcijų vardu. Pirmasis pasisakys ponas Rubik dviems minutėms EPP vardu. Pone pirmininkė, pone komisarė Tadžiani, dėkoju už jūsų iniciatyvą. Man atrodo, kad žaliavos yra pagrindas sveikai pramoniai ateityje. Ir todėl yra labai svarbu, kad višaliai sustarimai būtų pasirašomi ne tik prekybos rytyje ir ne tik su Kinija, bet ir su kitomis e, šalimis, bet kad tose sustarimuose būtų taip pat koncentruojamasi į e, žaliavų apsaugą ir taip pat, kad būtų e, sudaromi ilgalaikiai, ilgalaikiai sustarimai dėl naujų kasyklų, kurių mums reikia ir kad būtų užtikrinta investicijų apsauga šioje srityje. Tai yra, kad naujos kasyklos kasyklos, kurios konkuruoja su jau esamomis, kad jos būtų remiamos. E, taip pat e, pagal PPO e, Dohos raundą turime pasižiūrėti, ką reiškia tas Singapūro paketas, nes jis yra tikrai tinkamas ir manau, kad mes turime e, toliau jį skatinti ir juo remtis tolimesnėse dėrybose. Taip pat mes e, turime kovoti su dempingu. Jeigu pažiūrėsime, kokiamis kainomis, kokie kaštai yra pramonės e, sektoriuje Kinijoje ir pažiūrėsime į kaštus Europoje, tai matysime, kad mums reikia kovos su dempingu. Ir tai yra susiję ne tik tai su retųjų žemių elementais, bet ir su, bet ir su magniu, be kurio nebūtų galima pagaminti plieno, e, stiklo, cemento ir kitų svarbių produktų. Taigi mes turime ieškoti pakaitalų e, ir galbūt e, sukurti naują mokslinių tyrimų programą, kurio, kuri ieškotų tų pakaitalų. Taip pat norėčiau pasveikinti komisarės Heldegard pranešimą dėl E, tų produktų, kurie yra gaminami išskiriant labai daug CO2 ir kurie yra gabenami ilgais e, atstumais, kad jiems būtų uždedami papildomi mokesčiai. Dėkoju toliau, ponia Ulfskok, vieną minutę. Dėkoju, ponia pirmininkė. Dėkoju, ponia komisarė. Manau, kad šitas diskusijos rodo, kaip yra svarbu turėti ilgalaikę žaliavų strategiją. Ret retųjų žemių elementai tai yra retieji metalai, tai, bet jie yra reti rinkoje, bet ne reti žemėje. Todėl jie e, iki šiol buvo neįdomus ūkiui. E, jų, jų, jų nebuvo ieškoma, nes čia buvo tam tikri aplinkosauginiai konfliktai. ES dabar turėtų daryti viską, kad būtų kuo daugiau atliekama mokslinių tyrimų šioje srityje. Ji taip pat turėtų daryti viską, kad būtų užtikrintas išteklių efektyvumas, kad būtų užtikrintas, užtikrintas žaliavų perdirbimas. E, pakartotinis panaudojimas, e, tai reiškia paža, pažang, reiškia pažangų sprendimą. Mes taip pat turėtume e, atsisakyti savo kolonijinių refleksų, kai bendradarbiaujame su kitomis pasaulio valstybėmis. Dėkuoju, daugiau pusantros minutės sutikime ponui Rinaldi. Dėkuoju, gerbimi kolegos, komisarė, jūs išdėstėte mums savo mintis, tačiau aš norėčiau, kad jūs kai ką paaiškintumėt. Pavyzdžiui, PPO, kas dabar vyksta šioje organizacijoje? Kas e, nutiko su iniciatyvomis, kurios buvo pateiktos 2009 metais ir kuriuose yra kalbama apie bonitą ir magnį, boksitą ir magnį kaip mes galime uh, pasivyti JAV šiuo klausimu. Antras dalykas, jūs uh, sakėte, kad mums reikia ieškoti kitų išteklių, kurių turėtume Europoje. Konkrečiai apie kokius išteklius jūs kalbate. Ir trečias dalykas. Retųjų metalų surinkimas uh, per, per atliekų tvarkymą. Kaip konkrečiai jūs tą įsivaizduojate? Ketvirtas dalykas - moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla. Ar jūs ketinate pateikti konkrečių pasiūlymų, kai teiksite pasiūlymą dėl aštuntosios mokslinio tyrimų pagrindų programos? Ir e, atsargų kūrimas. Ar mes turime kokias nors taisyklės, kurios reglamentuoja šį klausimą? Ir paskutinis dalykas - Kinija. Dialogas su Kinėje turėtų būti vykdomas aukščiausių lygmenių. Ir e, ar jūs ketinate kalbėti apie rytuosius žemės elementus, kai bus svarstomas bendradarbiavimo ir partnerystės sustarimas? E, labai svarbu e, tiek ilgalaikėje, tiek trumpalaikėje perspektyvoje kalbėti apie šią problemą, nes aš čia nematau Europo, negaliu pripažinti Europos strateginio silpnumo, Europa negali būti priklausoma. Uh, mes padarysime savo paslaugą, jeigu mes dabar atsisakysime dabartinės savo priklausomybės. Man atrodo, e, mes negalime daryti tokios klaidos, kad dabar e, tiesiog skantintumėme europinį e, ir Kinijos antagonizmą. Čia taip pat yra galimybė bendradarbiauti. Tačiau mes taip pat turėtume žvelgti į visą Aziją, pavyzdžiui, į Japoniją. E, Japonija e, pastaruoju metu labiau kentėjo dėl prieigos prie retųjų žemių elementų, bet Japonija labai greitai e, sureagavo. Japonai e, investavo vieną milijardą e, JAV dolerių, kad, kad būtų atlikti moksliniai tyrimai e, dėl retųjų žemių elementų. O kiek mes žadė, e, tam skirsime pagal septintąją pagrindų programą? Mes e, turime kurti savo rezervus, tačiau pagrindinė strateginė mintis turėtų, mano manimu, būti tokia in, inovacija, efektyvus e, žaliavų naudojimas ir technologinės nau, naujovės. Mums reikia privalomų tikslų der, dėl e, žaliavų e, efektyvumo. Mums reikia konkrečių tikslų dėl retųjų žemių elementų perdirbimo. Kol kas apie tai komisija visiškai nekalba, apie tai neužsimenama ne viename dokumente, o tai yra e, neišvengiamas sprendimas. Mūsų e, įmonės jau seniai perdirbinėja osramą ir kitus e, elementus. Net jau ir Kinija dabar pradėjo ieš, investuoti į e, pakaitinių elementų paiešką nes jie suvokia, kad mes sunaudojame daugiau negu turime. Todėl manau, kad šioje situacijoje mes turime išvelgti šansą, kurį mums suteikė šita galimybė. Dėkuoju, pono Butiko Feriui. Toliau ponas Zobro. Vieną minutę. Pani Przewodnicząca, materiałų žemė. Pone pirmininkė bet jie žemės elementai yra labai svarbus tam, kad mes surastume technologinius, mums reikalingus technologinius sprendimus. Jų reikia tam, kad galėtume kurti nau, naujus produktus. Ir šių elementų kaina nulatos auga. Šiuo metu Jau dabar žinome, kad e, kai kurių retųjų žemės elementų kaina padidėjęs net 50 e, procentų. Šiandien Kinija turi retų žemės elementų monopolį. Jie nesiniai paskelbė apie tai, kad ketina apriboti savo uh, eksportą net 35 procentais. Dėl to, kad šių metalų, šių elementų reikia ir Kinijos pramoniai. Tokia situacija kelia daugybę problemų ir turime surasti būdų e, ją spręsti. Pono Šolc, ponė pirmininkė, ponė komisarė, praėjusi, praėjusi rudenį Europos parlamentas pasveikino tą iniciatyvą, kad ES valstybių ir vyriausybių vadovai per Madrido deklaraciją e, e, pripažino būtinybę e, tvarkyti žaliavas. Ir taip pat ten buvo kalbame apie tvarumo e, kriterijus. E, ir tos pačios e, teisės e, turi galioti Kinijai ir kitoms valstybėms. E, negalime toleruoti tokios situacijos, kuomet daromas neigiamas poveikis aplinkai. Mums reikia tarptautinių susitarimų, Kinijai reikia žinių ir taip pat kad būtų užtikrinti aplinkosauginiai aspektai ir kad būtų užtikrinamas darbuotojų saugumas. Kinija e, e, net, yra ne tik retų žemės elementų tiekėjas, bet ji taip pat juos ir perdirba. Todėl moderni žaliavų politika turėtų būti e, grindžiama partnerystės principu mes taip pat turime ieškoti pakaitinių technologijų, nes ateityje e, tai bus dar aktualesnė problema, nes šie elementai yra labai reti, jie yra per reti, kad mes galėtume leisti savo jo švaistyti. Dėkuoju toliau ponas Kaspari, dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, jūs šiandien pasakėte keletą dalykų apie tai, ką artimiausių metų komisija darys šioje srityje, tačiau problema yra ta, kad jau 2007 metais komisija mums žadėjo pateikti žaliavų strategiją. Ir e, jeigu mes prisiminsime tuos pažadus su dabartiniais pažadais, pamatysime, kad jie yra labai pana, e, panašus. Tačiau dėje niekas neįvyko arba įvyko labai mažai šioje srityje nuo 2007 metų ir įvyko labai mažai siekiant apginti mūsų interesus. Man atrodo, kad kitos pasaulio valstybės labai agresyviai gina savo interesus. Čia buvo paminėtas, paminėta savoka kolonijiniai refleksai. Aš taip pat juos Išvelgiu, bet ne ES veiksmuose, o pavyzdžiui Kinijos veiksmuose, kaip ji pavyzdžiui sprendžia žaliavų klausimą, kaip ji stengiasi užtikrinti savo e, monopolį. Todėl norėčiau paklausti, ponė komisarė, kaip, jūs, kaip galime jūs įpareigoti, kad jūs galiausiai kažką nuveiktumėte, kad jūsų generalinis direktoratas pradėtų veikti, kad pradėtų veikti komisaras Degucht? Ar jūs iš tiesų galite prisimti atsakomybę ir kokie yra konkretūs veiksmai ir kada mes galiausiai pamatysime, kokios ES priemonės buvo e, įgyvendintos? Būčiau labai dėkingas, jeigu atsakytumėte į mano šį klausimą, nes tai yra labai svarbu, nes pavyzdžiui, kalbant apie Kiniją, reikia reikia čia paminėti e, muitų tarifus, kurie e, apsunkina situaciją mūsų įmonėms. Ar, e, ar komisija jau turi sąrašą tų ribojančių priemonių, kurias taiko Kinija įvairiose sritise ir ką komisija žada daryti, kad būtų kovojama su šitomis kliūtimis? Tikau, minutę. Dėkuoju, turėjau, ponė Tikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė komisijos nariai, Retieji žemės elementai yra reikalingi tam, kad būtų gaminami mobilieji telefonai, kad būtų kuriamos pažangiusios technologijos, elektros prietaisai, katalizatoriai, bei kad vėjo turbinos būtų gaminamos. Taigi visos šios technologijos neteršia gamtos ir joms reikia rytų žemės elementų. Tačiau skaidrumo šioje srityje yra labai mažai. Ir ES be, praktiškai visiškai priklauso nuo uh, retųjų žemės elementų importo. Ne 90 procentų šių retųjų metalų mes importuojame. Kaipgi mes galėsime kurti naujas technologijas? Jeigu mes ne. Uh, sugalvosime, kaip galima būtų geriau tvarkyti e, retuosius žemės elementus, tuomet susidursime su rimtomis problemomis ateityje. Turime investuoti į mokslinius tyrimus, kurie padėtų mums surasti alternatyvas reties, retiesiams žemės elementams. Ponas Gerins, e, Dėkui, ponė pirmininkė. Pateiktas klausimas žodžiu e, ir dėl jo vyksta diskusijos. E, kalbama klausime apie mm, retus elementus, kurie yra labai svarbus ir būtini. Kai kurios šalis, kurios užsijima eksporto tų elementų, e, turi monopolį. ES turi daryti viską, kad užtikrintų, kad netaptų įkaitę uh, Mums reikia ginti savo poziciją PPO didžiame 20-uke. Taip pat e, kitais būdais ieškoti, kaip sumažinti mūsų priklausomybę. Mums taip pat reikia galvoti apie veiksmingą perdirbimą medžiagų ir pakaitalų ieškojimą. Mūsų partnerystė e, su besivystančiomis šalimis yra svarbi. ES turi padėti toms šalims. Dabar yra Madurel vienai minutiai. Ačiū. Komisarė, ES turi užtikrinti e, atsargas retųjų metalų Kinija dabar matome, kad kontroliuoja 95 procentus pasaulinės gamybos ir ji mažina eksporto kvotas. Tai reiškia, kad e, šis klausimas turi išlikti didžiojo 20-ko darbo tvarkėje. Ši problema yra labai svarbi visai Europos pramoniai. Mes turime galvoti, kaip bendradarbiauti su šalimis, kurios turi išteklių šiuo elementu. Taip pat reikia plėtoti mokslinius tyrimus ieškant pakaitalų. Moksliniai tyrimai labai svarbus, norint išspręsti ateities technologijų iššūkius. Mums reikia rasti veiksmė, veiksmingesnių būdų, išgaunant e, retuosius elementus. Tai turėtų sumažinti mūsų priklausomybę. Taip pat e, svarbiausias dalykas yra perdirbimas e, pakartotinis panaudojimas tam tikrų medžiagų. Aš labai džiaugiuosi, ponė Tajani, kad jūs prisimėte įvairių įsipareigojimų per įvairias darybas. Tikiuosi, kad jūs mus informuosite apie viską, ką jūs pasiekite. Dabar ponas Kelis pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Man kelia labai didelį susirūpinimą kai kurie dalykai, kuriuos išgirdau parlamente per keletą praėjusių savaičių. Šiandien kalbame apie retuosius elementus, vakar vakare kalbėjome apie proteinų stygių, e, prieš kelias dienas kalbėjome apie cukraus pramonės žlugimą. Ir iš tikrųjų reikia galvoti, kaip skatinti mūsų pramonę. Aš labai džiaugiuosi komisaro įsipareigojimus dėl retųjų žemės e, elementų, dėl pakaitalų paieškų, technologijų plėtojimo ir jis taip pat kalbėjo apie perdirbimą, apie naujasias technologijas. Aš Briuselėje prieš keletą savaičių lankiausi seminare, buvo kalbama apie naujasias technologijas, apie tai, kaip e, retuosius elementus išgauti būtų galima iš e, jūros dugno. Komisaras kalbėjo apie tai, kad jis vyks į Braziliją, kad deramasi su uh, Kinija. Bet jeigu diplomatija žlugs, nepasiteisins, tai ką mes tada darysime? Dėkuoju, ponė Keli. Ponas Balčytis. Gerbiamas komisarė, žaliavų klausimas yra neatsiejamas nuo ES augimo ir ekonominio progreso, todėl galima pasveikinti komisiją už pateiktą žaliavų strategiją vis dėlto potencialus žaliavų stygius ateityje neturėtų susikoncentruoti tik į prieigos prie žaliavų klausimo sprendimą. pritariu kad tai gali būti labai gera galimybė nukreipti europos sąjungos ekonomiką link modelio grindžiamo efektyvesniu išteklių panaudojimu. žaliavų naudojimo mažinimas ir daug didesnė koncentracija į žaliavų efektyvų perdirbimą yra turbūt pats tiesiausias kelias mažinant sąjungos importo poreikius tinkamos investicijos į naujų perdirbimo technologijų ir pakaitinių žaliavų kūrimą leistų ženkliai sumažinti priklausomybę nuo importuojamų retųjų žemės elementų tai galėtų užtikrinti europai lyderio vaidmenį šioje srityje bei ženkliai prisidėtų prie europos sąjungos two thousand and twenty strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo. ačiū. Dėkuoju, ponai Balčyčiui, toliau pon, ponas Ferreira acesso a matérias primas como. Ši diskusija, kurios metu kalbame apie tai, kad labai sunku yra gauti rytuosius žemės elementus, yra tiesiogiai susijusi su krize, kurią šiuo metu išgyvename. Visi kalba apie tai, kad ši krizė yra pirmiausia finansų krizė, tačiau iš tikrųjų ji yra kur kas platesnė. Mes matome, kad uh, kapitalizmas, e, kuris yra visur ginamas, prieštarauja gamtos dėsniams. Gamta e, turi savo ribas. Ir aš manau, kad šiandien mes išgyvename kapitalizmo krizę. Nes ji yra pagrista materialių e, gerybių naudojimu vis didesniu. Tačiau šiandien matome, kad pradėjome konkuruoti dėl žaliavų. Dėl to net kyla karai. Prekybos karai ir tikrieji karai. Tai kelia grėsmę mūsų ateičiai. Štai apie ką mes kalbame, kai kalbame apie rytuosius žemės elementus. Pone Hercog, dėkoju, pone pirmininkė, komisarė. Kai gimė mano mašiutė, Žemė buvo tik tai 2 milijardai žmonių. Kai aš gimiau, jame jau gyveno 5 milijardai žmonių. Tačiau, kai gims mano anūkė, pasaulyje bus jau 9 milijardai e, žmonių. Tai reiškia, kad konkurencija pasaulyje dėl visų išteklių, skaitant ir tuosius žemės metalus, padidės. Prieš šimtą metų radio Marija Skladovska žinoma kaip Marie Curie, gavo Nobelio premiją dėl to, kad išrado radžio ir polodžio išskirimą. Chemija, chemija yra tas rytis, kurioje mes turime labai daug gabumų ir turime jais pasinaudoti. Pone Merkis, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponė komisarė, gerbiami kolegos, mes galime įsivežti žaliavų, tačiau galime jas ir patys išgauti. Jeigu mes skatinsime naujas iniciatyvas, naujas e, partnerystės, ieškosime pakaitalų. Kolegos buvo teisūs. E, mes turime turėti žaliavas čia, Europoje. Mes turime jas rinkti, turime e, ieškoti modelių. E, kaip būtų galima geriau perdirbti e, retuosius metalus, mums reikia siekti didesnio efektyvumo šioje srityje. Tačiau dar vienas svarbus aspektas yra toks. Reikia atkreipti dėmesį, kad tie retieji metalai būtų tinkamai naudojami, nes kuo retesnis yra elementas, tuo svarbesnė mintis yra, tuo svarbesnis klausimas yra, kur jo labiausiai reikia kad, e, pavyzdžiui, e, tie retieji elementai nebūtų panaudojami McDonald'o e, žaisliukų gamybai, o, pavyzdžiui, panaudojami būtų vėjo turbinų gamybai. gracze rynkowi ze względów konkurencyjnych nastawieni są na inwestycje o szybkim zwrocie są to więc inwestycje w zakup Rinkos veikėjai paprastai nori, kad kad jų investicijos atneštų greitą gražą. Ir tik stambiausiai investuotojai, stambiausiai investuotojai sugeba diktuoti sąlygas mums visiems. Ir tie patys investuotojai gali taip pat uh, paveikti sprendimus, kurie yra e, reikalingi tam, kad mes gamintume daugiau vėjo turbinų bei kitų naujų technologijų. Nuo to priklauso mūsų energetinės saugumas. Wolframas, sileniumas bei kiti e, e, elementai yra labai svarbus. Net Todėl turime rūpintis ir jais, o ne vien tais žemės elementais. Avu la parole. Dabar žodis tokiu komisijos nariu, prašau. Madame la Présidente, bon, Ačiū, ponia pirmininkė. Visi jau pavargė. Jau vėlu. Bet pasakysiu, kad noriu padėkoti Europos parlamentui. Jūs, mano nuomonė, stiprinate komisijos poziciją šitą diskusiją? Antroji Baroso komisija labai daug dirba, kad išspręstų šią nepaprastai sudėtingą retųjų žemės elementų problemą. Ponas Šolts teisingai pastebėjo, tam tikrus dalykus. Po Madrido vadovų susitikimo komisija labai sutelktai dirba. Mes ne tik tai skelbiame komunikatus, bet imamės ir rimtų veiksmų. Sudarėme 14 e, retųjų žemės elementų sąrašą. Mes turime dirbti toliau plėsti šį sąrašą. Jau pasiektas pirmasis sustarimas su Afrikos sąjunga E, keletą mėnesių truko parengėmėjai darbai. Ir, kaip sakiau, pasirašėme šį susitarimą. Afrika tiesiogiai dalyvaus bendruosiuose veiksmuose su Europos Sąjunga, e, su komisija. Mes taip pat Europos Sąjungoje turime analizuoti savo poreikius, bet tuo pačiu metu uh, E, įvertinti, kokios yra gavybos galimybės Afrikoje. Turime e, galvoti apie geologinius tyrimus, apie infrastruktūrą, Transafrikos tinklus, kurie susijėtų e, šachtas ir taip pat leistų plėtotis gavybos pramoniai su Rusijos federacija e, deramės, jau antrą kartą e, vyko dėrybos šio klausimu su Rusija. Ir tai yra konkretūs rezultatai, ne tik tai pareiškimai. Komisija rengia dokumentą dėl žaliavų. Taip pat tai nėra tik uh, E, pranešimas jau komisija patvirtino tekstą, e, jame išdėsta aiški tiksli strategija, pagrįsta, kaip minėjau, trimis ramščiais. Mes turime dirbti ir toliau. E, sprendimai primami dėl inovacijos partnerysčių. Jie susijęs numatys įvairius veiksmus, įtraukiant privatų sektorių, uh, skatinsime inovacijas, mokslinius tyrimus, stiprius veiksmus, kurie skatintų perdirbimą, pakaitalų paiešką. Tai yra praktiniai veiksmai, kuriuos pradėjo komisija, tai ne tik pareiškimai. E, kolegija komisarų patvirtino šiuos veiksmus, tai yra mūsų inovacijų strategija. Dėl PPO mes ir toliau dirbsime tam, kad diplomatinėmis priemonėmis spręstume šios klausimus. Kelionė mano į Latino Ameriką taip pat nėra tik e, kažkoks pranešimas ar pareiškimas, tai yra realus darbas, reikia labai rimtai pasirenkti e, susitikimams, nes tai yra diplomatija, kuri turėtų duoti apčiuopiamų rezultatų. Aišku, aš informuosiu parlamentą apie visus uh, susitikimų rezultatus. Nepamirškime ir tam tikrų realybės aspektų Europos Sąjungoje. Reikia pasižiūrėti, ar neturime žaliavų savo žemėje. Galvokime apie Grenlandiją, Šiaurės Europą reikia pasižiūrėti, galbūt e, ten būtų galima vykti kasybos, plėtoti kasybos pramonę. Mes esame pasirengę paremti visas inicijatyvas, e, kuriomis e, būtų vykdomi bandymai, eksperimentai. Vyks Briuselėje politinės diskusijos artimiausių metų šiais klausimais. E, apie, kalbėsime apie Barenso jūrą šiuose diskusijose. Tai vyks kitą savaitę. Sustiksime su švedijos ministrais, ekspertais, e, kad išsiaiškintume, ar būtų pasiteisintų ekonominę prasme žvalgybos tam tikri žvalgymo darbai. Ar reikėtų, pavyzdžiui, skatinti ten mokslinius tyrimus ir žvalgymo veiklą dėl PPO, dėl žaliavų E, aš galiu kalbėti, nes esu kompetentingas, tačiau priekybos politikos aspektai yra pono degucht kompetencijos rytis. Dabar jeigu pasižiūrėsime į e, dokumentą, penktą pastraipą, antrą dalį, ponas Kaspari apie tai kalbėjo. Tai susijęs su komisijos komunikatu dėl žaliavų. E, Būtent šioje pastraipoje, penktoje pastraipoje antrame punkte kalbama apie galimą dempingą ir nepalankės prekybai sąlygas. Atsiprašau, aš kalbu apie komisijos e, komunikatą. Galiu Jums išplatinti šį dokumentą rytoj ryte, jeigu norėsite. Ne? dėl PPO būtent ponas Deguchtas yra komisaras dirbantis su šia organizacija daugiausiai, o aš minėjau procedūras su Meksika, JAV, tai yra susijęs su devinių tipų žaliavomis. Mes jau baigėme finalizuoti susitarimus, vyksta dėrybos. Komisija svarstys iniciatyvas, kur, kurių dar reikia dėl retųjų žemės elementų. Mes turime apsispręsti dėl tinkamiausių priemonių šiame retųjų žemės elementų sektoriuje. Vienas iš narių dar kalbėjo apie e, perdirbimą. Komisija ketina imtis tam tikrų priemonių. 40 procentų pagal dabartinius teisės aktus, 40 procentų atliekų yra surenkama. Komisija nori padidinti uh, proporcija elektroninių atliekų surinkimo ir elektroninės įrangos, kurioje yra retų žemės elementų Norime taip pat skatinti produktų perdirbimą. Mes e, analizuojame įvairius pasiūlymus ir komisijos narys Potočnikas e, labiau dirbs šioje srityje. O e, aš galiu pasakyti, kad pramonės politika, rėtėjai žemės elementai, yra būtent mano sritis, aš nenoriu tik tai dalyti pažadų, vykdysiu savo įsipareigojimus, ypač kai jau jie bus pasiekti ir parlamentui apie tai informuosiu. Parlamentą informuosiu. Aš kalbėjau jau su kai kuriais komitetais, nes turime siekti pažangos šioje srityje. Mes turime laikytis savo pozicijos. Taigi, kaip sakiau, tai nėra tik pranešimai, mes pateiksime konkrečius pasiūlymus, kadangi to reikia Europos bendruojams ir piliečiams visose srityse, įskaitant šią labai aktualią ir jautrę sritį. Dėkuoju Jums už e, Jūsų pasisakymą ir už Jūsų įsipareigojimus, kurie mus nudžiugino. Baigime svarstyti šį klausimą. Toliau periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto, tai yra prie